patvirtintas, sveikinu pono Lamasur. Na kągi, o dabar perikime prie balsamo motyvų paaiškinimų. Turime šešis norinčius pasisakyti. Kolega Nikolas Kontis, vieną minutę. pure la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri. Na kągi, tie, kurie norite išėti iš salės, prašau tai padaryti, tačiau leiskite paaiškinti savo kolegoms, kurie to pageidauja, savo balsavimo motyvus. Ponas Kontis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paaiškinti savo balsavimo motyvus. Tai yra, kod balsama motyvus dėl vakarų Balkanų piliečių vizų režimo. Kairieji siūlė, kad kiekvienas Europos pilietis ir kiekvienas pasaulio pilietis turėtų galimybę laisvai judėti po Europos Sąjungą. Su tuo mes sutinkame. Mes sutinkame su tuo, jog vizų išdavimas būtų liberalizuotas. Tačiau Mes balsavome prieš Kosovo, nes dėl Kosovo egzistuoja problema. E, ir sakyčiau, čia yra problemų dėl saugumo tarybos rezoliucijos 1245, nes reikia užtikrinti stabilumą regione. Dėkuoju, ponas Ernstas, vieną minutę. Pone Ernst. Pone Ernst, ar esate salėje? Aš pateikiau savo tekstą kaip žur... paaiškinimą raštu. Puiku, dėkoju. Ponas Milenon, vieną minutę. Pone pirmininkė, noriu pakalbėti apie Fažon pranešimą, o taip pat EPP frakcijos Ispanijos delegacijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes balsavome prieš šį, e, balsavome už šį šią rezoliuciją, tačiau esame prieš ketvirto pakeitimo B punktą, kur pasakyta, jog komisija turi pradėti dialogą, kuris būtų skirtas liberalizavimui Kosove ir Taip pat reikėtų numatyti vizų liberalizavimą papildomai prie tų vizų liberalizavimo režimų, kuris yra numatytas kitoms vakarų Balkanų šalims. Aš norėčiau pasakyti, kad Kosovas nėra prilygintinas kitoms vakarų Balkanų šalims. Ir Ispanijos valdžios institucijos, beje, kaip ir kito, kai kurios kitos valdžios institucijos nepripažino Kosovo. Ir dėl šių pakeitimų buvo balsuojama bloko, todėl mes negalime balsuoti prieš šį pakeitimą, tačiau norėtume atkreipti dėmesį tai, jog mes nesutinkame su šio pakeitimo turiniu. Dėkuoju, ponė Milanon. Dabar... Pane Karatsa Bilt. Dėkuoju, pirmininkė. Tik norėjau pasakyti, kad e, bendroji deklaracija iš tiesų yra sėkmė, kurią turėtume akcentuoti. Būtent toje deklaracijoje mes siunčiame stiprią politinę žinę, remdami ir e, paspartindami vizų liberalizavimą visoms vakarų Balkanų valstijoms. Nepaisant. Atsiprašau, e, tai yra dėka EPP atsakingo elgesio. E, kuris sugražino šį procesą į tinkamą kelią. Tai atsitiko dėl uh, klaidinančių pareiškimų. Turiu pasakyti, kad man teko išgyventi pusantrų metų Sarajeve, kuomet jisai buvo apšaudomas ir apsuptas. Ir aš iš tikrųjų darysiu viską, kad mano draugai, kurie ten gyvena, kuo greičiau galėtų pasinaudoti vizų režimų liberalizavimu. E, ora do la parola all'onorevole Leichfried. Ponas Leichfriedas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu paaiškinti savo balsamo motyvus dėl politelį pranešimo. Manau, kad Europos ombudsmenas turėtų atstovauti Europos piliečius. Ir tiesą sakant, buvom tisi žingsnių, kurie visiškai prieštarauja šiems interesams ir jis labiau atstovauja verslo ir pramonės interesus. Na ir buvo, gin, jis Jis e, pateikė skundą Europos komisijoje dėl to, kad kai kurie cirkai dar naudoja laukinius gyvūnus, bet aš manau, kad tai ne jo užduočių sritis ir todėl nepalaikyčiau jo tokios veiklos ir manau, kad tai ne jo veiklos sritis, todėl aš balsavau prieš šį pranešimą. E, Dėkuoju kolegai. Dabar norėčiau pasveikinti Kanados parlamento delegacija, e, kuri atvyko e, pas mus, lankydamėsi Europos Sąjungoje ir jie sėdi diplomatų galerijoje. Jie atvyko į Briuselį.